kitokios temos. Tai žodiniai atsakymai į klausimą apie dabartinį cukraus sektoriaus valdymą. Pirmiausia, paminėsiu klausimo autorius. Tai ponia Marina Jana Kudakis. Jai žodis. Komisarė Reding, kiekvieną kartą, kai jums ir komisijai užduodame šitą klausimą, visat gauname tą patį atsakymą. Mums teigiama, jog problemos iš viso nėra. Tačiau švendrių, cukraus, cukrinių švendrių rafinavimo fabrikai patiria prastovas, dinksta darbo vietos. Teko matyti rašto iš Prancūzijos gamyklos kopiją, kur išdėstytos išdėstyti komisijos argumentai, tačiau jūs nepaminėjote kad ta gamykla tai yra cukrinių runkelių perdirbimo gamykla ir jūs siekiate išlaikyti dabartinę status quo padėtį. Komisija bando teikti, kad ši problema tai tik tai Britų problema, tačiau juk 62 parlamento nariai iš 11 valstybių narių kreipėsi į Žemės ūkio komisarą prašydami pakeisti dabartinį režimą darbo vietos prarandamos ne tik Junktinė karalystė, bet ir kitose valstybėse, pavyzdžiui, Portugalijoje, Bulgur... Bulgarijoje, Rumunijoje. Jūs puikiai žinote, kad problema yra. Reikia sukurti vienodas sąlygas šitoje srityje. Gerbiame komisijos narė, jūs ne už žemės ūkį atsakinga, bet už piliečių teisės. Bet juk mūsų visų pareiga yra ginti piliečius. Ir tuos, kuriems grėsia darbo praradimas, ir tuos, kurie nebegali susimokėti už prekes parduotuvėje. Kainos didmenys yra 46 procentais didesnis nei vidurkis. Jei komisija atsisakys imtis veiksmų, tai tuomet jūs nuvilsite piliečius, o Europa praras labai svarbę pramonės šaką. Ką? ponas Lion. Na, geriausia, jeigu Žemės ūkio e, komisijos narys atsakytų šį klausimą, bet aš tikiuosi, kad ir jūs sugebėsite. Dabartinis šio sektoriaus valdymas grindžiamas reforma atlikta 2006 metais. 2006 metais komisija prognozavo, kad iš E, kitų šalių, trečiųjų šalių importas cukranendrių bus 3,5 milijonai tonų. Tačiau taip nesitiko. Dėl to labai pabrango žaliavos, gamyklų našumas krito 40 procentų, todėl gamyklos nekonkurencingos, palyginum su kitomis rinkomis teigiama, kad jeigu komisija nesims veiksmų, tai gamyklos bus uždarytos, bus prarasta daugybė darbo vietų. Teigiama, kad pageidaujama vienodų konkurencijos sąlygų ir kad tik nuo komisijos priklauso, ar tai bus užtikrinta. Girdime ir kontraargumentų. Priešininkai sako, kad tas 3,5 milijonų tonų skaičius, tas importas įvyko. Be kita ko ir iš Brazilijos. Kita pusė teigia, kad cukranendrių sektorius nesugebėjo prisitaikyti prie 2006 metų reformos ir štai tokia yra problemos šaknis. Taigi, dvi pusės klausimas, kas teisus ir kokių veiksmų reikia imtis. Aš pats Nė nebejoju, kad pagrindinė problema yra cukranendrių sektoriaus problema. Norėčiau paklausti komisijos narės, kokių veiksmų bus imtasi, kad būtų užtikrintos vienodos konkurencijos sąlygos ir cukrinių runkelių ir cukranendrių perdirbėjams. Verfasserin äh, Jonakodakis fragen, ob sie zwei Norėčiau paklausti ponios Janakudakis, ar ji e, pristatytų kolegų klausimus? Ar jūs sutinkate su tuo? Atsiprašau, e, ponė Janakudakis pateikėmi du klausimai. Jūs sutinkate atsakyti, pirmasis klaus ponas Klod Mores. Dėkoju. Norėčiau paklausti kai ko ponios. Jena Kudakis, e, mano apygardoje Londone yra didžiulė cukraus perdirbimo gamykla ir norėčiau jos kai ko paklausti. Per pastarosius dviejus metus e, priimta nemažai e, laikinų priemonių, kad būtų galima palengvinti cukraus importą Per pastarosius dviejus metus e, muitas sudarė 75 e, eurus už toną. E, e milijono ir 200 tūkstančių tonų. E, cukraus žaliavai mažiau negu 900 tūkstančių tonų buvo importuota. E, muito vidurkis, man atrodo, sudarė 183 eurus už toną. Dėkuoju. E, ponas Tarabela, ponė Janakudakis, kolegos, e, jūs e, tikrai neteisėtai užsipuolėte komisiją. Jeigu teisingai aš jūs supratau, jūs sakote, kad kai kurie cukros gamintojai patiria sunkumus, bet jeigu jūs nesuklydote, jūs kalbėjote apie 2006 metus. Sakėte, kad dabar darbo vietos prarandamos dėl to, kad 2006 metais e, reforma gyventa nepavyko, ne visos įmonės buvo restruktūrizuotos ir kad tarsi taikoma e, dvigubų standartų politika. E, jūs dabar reaguojate taip dėl to, kad jūs labai stipriai yra paveikę lobistai. Pone Janakudakis. Dėkuoju kolegai. Aš niekieno nenorėjau užsipulti. Sakiau, kad reikia vienodų sąlygų visiems. Svarbu išsaugoti ES e, darbo vietas. 2006 metais ES įdėgė tam tikrus pakeitimus, galbūt tuo metu viskas ir buvo pateisinama, tačiau ES turėtų žengti į priekį, nes padėtis yra pasikeitusi ir dabar cukraus nepakanka, e, fabrikai negauna pakankamai e, žaliavų ir jie negali dirbti visą savaitę. 4,5 tūkstančio darbo vietų e, bus prarasta ES. Kalbu ne tik apie Junktinę karalystę. Bet reikia prisiminti ir tokias šalis kaip Portugalija, kuri kenčia nuo ekonominio nuosmukio. Dabar nelaikas žaisti politiką. Ponios ir ponai, išklausėme klausimų autorius, tačiau dar nepradėjome, dar neišklausėme klausimų autorių ir dar nepradėjome diskusijos. E, klausimų autoriai dar tik pasisakys, tačiau matau, kad yra dar norinčių paklausti pagal melinosios kortelės procedūrą. Ar sutiksite atsakyti į klausimą? ponė Jana Kudakis. Taigi, ponė Mor patraunė neves. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, iš pradžių neveikia mano mikrofonas esu priversta pateikti šį klausimą po to, ką išgirdau. Mūsų šalyje pramoniai trūksta žaliavų, ji negali tinkamai veikti. 2006 metais komisija teigia, kad importas sieks 3,3 milijonų tonų. Dabar komisija sako, kad importas sudarys 1,1 milijonų tonų. Tačiau tokio kiekio mūsų pramoniai nepakanka, tai per mažas kiekis. Bet bent jau jį reikia garantuoti, apie tai reikia pagalvoti. E, taip, aš visiškai su jumis sutinku. Ir egzistuoja problema ir mes bandome ją spręsti. Ir gali būti, kad e, jeigu nepadidės importas, tai komisija turės parengti planą B, kad atsižvelgtų į situaciją. Dabar išklausysime klausimų autorių. Ponas Kopolas Santos. Ačiū. Visų pirma, Norėčiau padėkoti kolegoms, norėčiau padėkoti ir už žemės ūkį atsakingam komisijos nariui. Jis labai jis reagavo į pateiktus klausimus, tačiau reikia daugiau dialogo, reikia rezultatų. Cukraus sektorius buvo reformuotas, pastaroji reforma įvykdyta 2006 metais ir nuo tada gamintojams kyla sunkumų gaunant žaliavų. 2005 metų prognozė dėl pramonės aprūpinimo žaliava buvo netiksli. Žinoma, suprantame, kad yra ir kitą pusę palaikančių argumentų, suprantame, kad e, ne visada galima apsaugoti ES pramonę, tačiau mūsų šalyje dėl dabartinės situacijos bus prarasta daug darbo vietų, nes mūsų pramonė priklauso nuo cukranendrių e, importo, taigi tą problemą vienai par kitaip teks spręsti. Mes žinome, kad ūkio subjektai priima sprendimus atsižvelgdami ir į ES ir komisijos poziciją. Ir akivaizdu, kad priimti sprendimai nepasiteisino, taigi dabar reikia sukurti naują pusiausvyrą, reikia siekti, kad žaliavų importas būtų geriau subalansuotas su paklausa. Ir turime siekti išsaugoti darbo vietas, tai yra labai svarbu, turint galvoje dabartinę ekonominę situaciją. Kitas e, klausimo autorius, ponas Rubiks. Ačiū, pirmininkė. Problemos esmė yra štai kokia. Reformavus cukraus sektorių, ES iš didžiausios cukraus eksportuotojos tapo didžiausia cukraus importuotoja ir daug kas mano, kad taip atsitiko dėl kvotų sistemos, kuri įsigaliojo ir dėl kurios buvo uždaryta nemažai cukraus perdirbimo gamyklų. Pavyzdžiui, Latvijoje buvo e, dėl kvotų uždarytos trys cukraus perdirbimo gamyklos. Um gamintojai prašo didinti e, kvotas, tačiau to neįmanoma dėl galiojančios kvotų sistemos. Ir pavyzdžiui, aš gavau laišką iš Vokietijos cukraus gamintojų, kurie teigia, kad norint e, iš naujo subalansuoti sistemą ir sutvarkyti cukraus sektorių, pakaktų tiesiog e, panaikinti kvotas. Mes dabar jau esame praradę 80 procentų potencialios gamybos, o kvotų sistema galios iki 2020 metų ir siekiama mm, reguliuoti kainas, kad jos nekiltų, bet mes žinome, kokios yra gamybos tenkančios vienam hektarui e, kainos. Mes turime galvoti apie kainas, turime kovoti su kliūtimis ir turime sudaryti sąlygas konkuruoti rinkoje. O dabartinė politika užkerta kelią cukraus sektoriaus augimui. Mano nuomonė, turime išlaikyti gamybą, turime remti gamybą, skatinti konkurenciją ir tai mums padės racionalizuoti šį sektorių. Monsieur le Président, c'est euh, au nom de pirmininkė, aš noriu pasisakyti kolegos Čiolosio e, vardu ir atsakyti į parlamento narių klausimus. Jūs tikriausiai puikiai žinote, kad 2005 e, metais lapkritį buvo patvirtinta cukraus sektoriaus reforma. Jos tikslas užtikrinti didesnį konkurencingumą šios sektoriaus e, Vėliau buvo uždaryta nemažai e, cukraus e, fabrikų, dėl to nukentėjo cukrinių runkelių. Augintojai paskui e, kilo problemų dėl e, fabrikų, kurie perdirba cukranendrių cukrų. Ir e, cukros perdirbėjai e, e, išgyveno perinamai laikotarpį iki 2009 metų. Tuo metu ES e, numatė galimybę e, importuoti cukranendrės iš akar valstybių. Taip pat buvo įvesta apsauginė nuostata. Jeigu, pavyzdžiui, importas e, viršytų 3,5 milijono tonų. 2005 metais E, buvo e, PPO priimtos tam tikros e, nuostatos, kurios apribojo cukraus importo kiekį. Vėliau buvo sumažinta cukraus kvota iki 13,3 milijonų tonų, lyginant su 17 milijonų tonų 2004-2005 metais. Paskui buvo uždarytas maždaug 41 procentas visų cukraus perdirimo įmonių. Ir uh, vis tik tai tradicinės uh, cukraus perdimo įmonės uh, norėjo per artimiausius metus padinti savo pajėgumus. Uh, Šiuo metu importas yra pagrįstas preferencijos sustarimais su AKR ir mažiausiai išsivyščiusiamis šalimis. E, šiais metais importuota 1,8 milijonai tonų. E, importuojama iš Brazilijos, Balkanų. ir e, šiais metais numatyta importuoti 3,2 milijonos e, tonų. E, taip pat yra nusidės kvotos centriniai Amerikai 400 milijonų tonų importuota. Tūkstančiai devintaisiais dešimtaisiais metais E, išgyvenome m, mm, tokį neįprastą laikotarpį, nes pasaulyje kainos buvo aukštesnės negu Europos Sąjungoje, aukštesnės per 15 metų, dėl to AKR valstybės e, buvo labiau linkusios pasaulio rinkose parduoti savo žaliavą ar netgi vidaus rinkoje. Dėl to e, ES negavo reikiamo žaliavos kiekio. Ir tai e, neigiamai atsiliepė vartotojams. 2005 e, metų e, reforma patvirtino tam tikros priemonės ir komisija turi teisę imtis priemonių, kurios gali subalansuoti rinką. 2010-2012 metais buvo numatyta importuoti nekvotinį cukrų pagal palankesnės sąlygas ir tai daroma um, subalansuotai. 2,35 milijonai tonų papildomo cukraus e, yra mm, importuota į ES rinką, 1,25 milijono, milijono tonų cukraus yra importuota iš, tos, e, iš to minėto kiekio. E, tačiau kalbam apie nepakankamą cukraus kiekį ir jūs pateikėte tinkamą klausimą, kokia yra padėtis. E, e, mes žiūrime į importo skaičius ir reikia pasakyti, kad iki 2005 metų reformos importas sudarė 2,3 milijonus tonos. Po reformos kiekis išaugo. Ir E, e, kai kurios e, bendrovės išgyvena sunkumus, tačiau ne visi teiginiai atitinka realybę. Ir kokia yra tikroji problema? Reikia e, iš e, gilesnė analizė, kurią atliko valstybės narės ir perdimo įmonės parodė, kad e, dabar perdimo įmonės dalyvauja e, konkurencinėje kovoje, kaip kad ir numatyta 2005 metų reformoje, ir konkurencija tarp cukros perdirbėjų šiandieną yra reali. Kai kurios valstybės narės, kai kurios perdirbimo įmonės išplėtė savo e, pajėgumus ir uh, užsitikrino žaliavą iš trečiųjų šalių kitos e, perdirbimo įmonės, kaip pastebėta, po reformos e, sumažino savo veiklos aptimtis, o bendras importas ES e, išaugo ir privačioms įmonėms tai kelia tam tikrų problemų. ES cukraus perdirbimo sektorius nuo 2005 metų dalyvauja, veikia konkurencinėmis sąlygomis ir e, perinamasis laikotarpis tęsiasi iki 2009 metų. E, mes e, tikrai nebegalime žengti atgal po to, kai buvo įgyventimos reformos. Komisija siekia užtikrinti pusiausvyrą cukraus sektorija E, e, nuo 2006 metų cukraus importas išaugo, 4 milijonai tonų 2011 metais buvo importuota, iš AKR valstybių narių taip pat daugiau yra importuojama. Ir AKR valstybės narės e, daugiau eksportuoja jau perdirbto cukraus į ES. Mes at, e, turime atsižvelgti į tai. Ir reikia kitą vertus e, pripažinti, kad e, perdirbimo įmonių skaičiaus mažėjimas yra e, susijęs su konkurenciniais dalykais, nes su tuo, kiek yra importuojama cukraus. Kai kurios uh, perdirbimo įmonės dėl tam tikrų priežasčių nedirba pilnu pajėgumu. E, mūsų tikslas yra užtikrinti konkurencingumą, tvarų konkurencingumą ir cukraus sektoriaus pereimą prie rinkos ekonomikos sąlygų. Mūsų manimų reforma yra E, sėkminga, ji atlikta e, remiantis e, struktūriniais principais 2011 m. spalio mėnesį komisija pateikė savo pasiūlymus dėl e, ES cukraus režimo ateities ir numatoma panaikinti gamybos e, kvotas. Dabar šiuo klausimu diskutuojame su Europos parlamentu kitomis e, ES institucijomis ir kolegos Čioloso vartu norėčiau pakviesti, pakviesti jūs. Uh, aktyviai dalyvauti diskusijose apie bendrosios žemės ūkio politikos būklę po 13 metų ir e, apie cukraus kvotų panaikinimą. Taip, tai yra klausimo esmė. Dabar perėsime prie kalbėtojų frakcijų vardų. Ponas Des. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, kolegos Akivaizdu, kad cukraus politika turi būti tokia, kad užtikrintų tinkamą, aprūpinimą, e, tinkamą rinkos aprūpinimą. Po 2006 metų reformos mes tapome iš dalies priklausomi nuo importo. Komisijos narė mums pateikė nemažai skaičių apie tai. Maždaug 50 procentų mūsų suvartojimo cukraus turi būti įvežama iš kitur. Ir jeigu uh, derlius, mm, kurioje nors šalyje yra prastas, o kaina didesnė nei tikėjomės, mes galime susidurti su sunkumais ir manau, kad komisija turėtų numatyti priemonių atsižvelgdama į sviruojančią pasiūlą. Taip pat yra siekiama skatinti vietos cukraus, cukrinių runkelių augintojus, taip pat izogliukosės gamintojus. Aš manau, kad komisija patvirtino tokią politiką, kurios nori e, kalbėjo kolegos. Ir aš manau, kad cukraus rinkoje yra numatytos tinkamos priemonės, uh, kad būtų užtikrinta įvairių interesų pusiausvyra. Yra sakoma, kad kyla pavojus darbo vietoms, tačiau mes turime prisiminti ir tai, ką sakė ponas Tarabela. Kai buvo įgyvendinta cukraus reforma, tada jau buvo prarasta daug darbo vietų, taip atsitiko ir mano apygardoje. Ten buvo uždaryta viena didžiausių Europoje cukraus perdirbimo gamyklų. Taigi, cukraus sektoriuje nėra šimtaprocentinių garantijų dėl darbo vietų. Ačiū. Manau, kad ponė Latford yra pakėlusi mėlynąją kortelę. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pateikti klausimą ponui Des. Jis kalbėjo apie problemas, kurias sukėlė didelės cukraus kainos pasaulyje. Ar tikrai galite pasakyti, kad ES cukraus kainos yra 46 procentais didesnės nei kitur pasaulyje ir kad jos e, padidėjo po to, kai kilo cukraus krizė 2010 m. gruodžio mėnesį? Man atrodo, kad cukraus kainos iš tikrųjų mažėja, taigi ar ponas Des sutikė? sutinka su tuo, kad cukrinių runkelių augintojai yra skatinami didinti cukrinių runkelių kainas ir pasipelnyti iš cukrinių runkelių gamybos. Ir būtent dėl to yra padidėjusios cukraus kainos. Ponas Des. Dėkoju kolegijai. Anksčiau Europoje cukraus kainos buvo labai didelės. Dar ir prieš 2006 metus e, prieš reformas cukrinių runkelių cukraus kainos sumažėjo maždaug 40 procentų ir apskritai pasaulinėje rinkoje kainos labai sviravo. E, pasaulinėse rinkose cukrus kainuoja brangiau nei Vokietijoje. Ir problema ta, kad rinkų valdyme yra daug nenuoseklumo. Ir jeigu mes atsisakysime cukraus rinkos reguliavimo, susidursime su dar didesniais kainų sviravimais ir vartotojai turės mokėti tas kainas. Ponas Taravela, ačiū. Pirmkė komisarė, aš jau pateikdamas klausimą pagal Mėlynosios kortelės e, taisyklę pateikiau klausimą. Sakiau, kad e, daug e, čia išsakytų minčių yra padiktuota per dirbėjų. Pone Reding labai gerai paaiškino, kad komisijos tikslas užtikrinti aprūpinimą cukrumi ir e, rinkos į tai greitai reaguoja. Šiandieną reikia kalbėti ne apie kvotas, bet apie darbo vietų atkūrimą. Mes e, su tuo galime sutikti, taip galvojame apie kvotų keitimą, tačiau e, reikia taip pat galvoti ir apie apsirūpinimą cukrumi. E, kol kas matome, kad e, tendencijos yra labai nepastovios, tai yra labai e, nepalanku gamintojams, reikia tikėtis, kad ateityje kvotų sistema bus priderinta prie rinkoje egzistuojančios realybės ir kad tai bus naudinga tiek vartotojams, tiek perdirbėjams. Brita Raimers. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiama komisijos atstovė. E, įvykdyta cukraus sektoriaus reforma tai žingsnis į teisingą kryptimį. Pramonė prisitaikė prie šitų rinkos pokyčių, tačiau reikia tolesnių reformų. Komisijos prognozės nepasitvirtino AKR valstybės cukrų parduoda ne Europai, o kitiems pasaulio regionams, nes visa pasaulinė cukraus rinka pastaraisiais metais visiškai pasikeitė. Mes to nenumatėme. Trečiosiuose valstybėse cukraus paklausa padidėjo, mes to nenumatėme. Vadinasi, reikia pristaikyti prie tos naujos situacijos Tai pasakytina ne tik apie cukrų, bet ir apie kitus žemės ūkio produktus. Ūkininkams nuolat reikia prisitaikyti prie naujų sąlygų, taikyti tokias priemonės kaip, kaip e, naujų e, kultūrų auginimas, pavyzdžiui, energetinių kultūrų auginimas, tai vyksta Vokietijoje. Taip pat lankščiai reikėtų reaguoti ir į cukraus reformas. Reikia naikinti kvotas, cukraus kvotas ir atvirai žiūrėti į ateitį. Ponas Nikolsonas. Labai naudingos diskusijos šiandien vyksta, tačiau gaila, kad mažai narių dalyvauja. Pačiu laiku diskusijos vyksta, kolegos kalba apie aktualų, aktualų klausimą, reforma įgyvendinta 2006 metais ir galime jau daryti išvadas, kad jinai neteisinga buvo. Dabar situacija yra tokia, kad mes esame net importuotojai cukraus. Tai visiškai neprimtina situacija. Turime spręsti tokią problemą kaip neligybė tarp skirtingų cukraus rūšių gamybos. Cukrana, cukranendrių cukraus gamintojai šiuo metu patiria žaliavų trūkumą. Be to, tarifai tiesiog niokoja tą pramonės šaką. Ir dėl to kyla pavojus ir daugybė darbo vietų Europoje. Dabar ponas Agniu. turime pasižiūrėti tai, ką komisija sako apie platesnius tikslus dėl žimtumo, socialinių gyvenimo, sąlygų priekybos ir ką sako apie cukrų. Visai neseniai pirmininkas Baroso, taip pat ponas Van Rompojus kalbėjo per konferenciją skirtą užimtumui skatinti ir sakė, kad reikia mažinti valstybėse e, narise e, nedarbą, bet e, niekas ne paminėjo, kad Norvegijoje, mm, Islandijoje ir Šveicarijoje užimtumo lygis kur kas yra aukštesnis. E, bet e, kas daroma e, cukraus sektoriui, matome, kad yra ribojamas importas, yra taikomi tam tikri tarifai e, ir e, daug kas pagrįsta neteisinga prognoze, kurią e, patvirtino komisija 2005 metais. Dabar kalbame apie tai, kad reikia mažinti skurdą, tai kodėl cukrus būtinai branginamas. Ir buvo taip pat komisaras Deguktas neseniai kalbėjo apie tai, kad reikia gilinti prekybos santykius ES su trečiosiomis šalimis. Uh, bet e, labai keista, kad ribojamas e, cukraus importas iš trečiųjų šalių. Tai labai keistas būdas skatinti prekybai su trečiošiamis šalimis. Ir e, reikia tikėtis, kad 300 kad e, dabar mes prarandame labai daug tradicinių būdų gaminamo cukraus ir ar naujos priemonės galės kompensuoti tą e, stygių e, jungtį. Junktinės karalystės e, lordų rūmai priemė atitinkamą sprendimą, e, kalbama apie e, kylanti pavojų ir iš tikrųjų bijau, kad dabartinės priemonės e, tik tai dar pagilins problemą. Er Norėčiau grįžti prie pono Nikolson pasisakymo. Nepastebėjau, kad ponė Jana Kudakis ponui Nikolson buvo pakėlusi mėlynąją kortelę. Ar ponas Nikolson sutinka atsakyti į klausimą? Taip. Ačiū. Turiu daug klausimų, į kuriuos nebuvo atsakyta. Tikrai ponė Redink nekalta, kad ji buvo priversta ats perskaityti atsakymą. Prieš keletą savaičių mes buvome susitikę su komisaru Čiolos, paprašėme jo įsteigti darbo grupę. Ar tai bus padaryta? Ar manote, kad tai duos rezultatų? Man didelis malonumas kalbėti po pono Egnių. Anksčiau neteisingai tardavau jo pavardę. Ir ponė Jana Kudakis, turiu pasakyti, kad po to susitikimo net giriai dėjau jokių žinių, bet tikiuosi, kad tai būtų geras žingsnis pirmin, nes mes turime pasimokyti iš praeities klaidų ir dabar žvelgti į ateitį. Ponas Ferreira. E, dėkuoju. E, e, cukraus reforma sužlugdė cukrinių brunkelio augintojus Portugalijoje. Šiandieną mūsų šalis visiškai priklauso nuo cukranikių cukraus importo, taip pat kenčiame nuo pasaulinės E, pasaulinio e, cukraus kainų kitimo. Mm. Ir e, žinome, kad daug įmonių investavo į gamybą ir dabar turime galvoti, kaip tai suderinti su žaliavų stygiumi. Negalima užmerkti akių prieš tokią situaciją kol kas e, importuojama nepakankamai e, ir reikia, kad visos šalys šiandieną galėtų e, atgaivinti savo nacionalinę gamybą. Reikia kaip nors panaikinti tą deficitą nepakankamą, nepakankamą importuojamą cukraus kiekį. Ponas Stojanovas. Gal galėtumėte pasakyti komisijos nariui Čiolos, kuris parengė šį atsakymą, nustoti žaisti žaidimus, nes šie žaidimai kelia pavojų tūkstančiams bedarbių. Žmonės ES pradės badauti. Nepakanka sakyti, kad situacija gerėja dėl to, kad yra sukurta rinkos ekonomika. Tuo metu, kai pusiai sektoriaus yra taikomas protekcionistinis režimas, o kita pusė yra tiesiog sužlugdyta. Šiandien vykstančios diskusijos, tokį vėlyvą vakarą vykstančios diskusijos yra įrodymas, kokia svarbi šį problemą. Mes čia norime pateikti klausimų komisijai ir prašome į tuos klausimus reaguoti rimtai. Ačiū. Ne. Ačiū, jums yra iškelta mėlynoji kortelė. Ar atsakysite į klausimą? Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau paprašyti pono Stojanovo paaiškinti, e, e, kur tos darbo vietos prarandamos, apie kurias e, jis apie tai kalbėjo, kur konkrečiai netenkama darbo vietų. Ačiū. turiu galvoje tai, kas buvo pasakyta. Problemų yra kilę 11 valstybių narių. Pradedant Bulgariją ir baigiant Rumuniją, komisaro gimtają valstybę, taip pat Junktinė karalystė, Suomija, Portugalija, visos šios šalis susiduria su problemomis ir tos problemos veikia visą Europos Sąjungą. Ir pavojus yra kilęs daugiau kaip keturiems tūkstančiams e, darbo vietų. Ir pragyvenimo šaltinio neteks daugiau kaip keturi tūkstančiai tų darbuotojų šeimos narių. Ponas Dantan, ačiū pirmininkė. 2006 metų reforma e, siekė pagerinti e, cukrinių runkelių sektoriaus konkurencingumą. E, buvo padaryta dėje daug aukų, kalbu apie žmonės, apie teritorijas, buvo uždaryta daug e, fabrikų, e, nebeauginama dėliuose plotuose e, cukrinių runkelių. Ir dabar importuojama vis daugiau cukraus iš trečiųjų šalių. Mūsų tradiciniai partneriai, besivysančios šalis, gauna privilegijų. ES cukraus rinka yra visiškai atvira. E, AKR e, valstybėse e, investicijos vis tik tai yra nepakankamos ir dėl to tose šalise augintojai neišvystė savo potencialo. Manau, kad reformuojant bendrą žemės ūkio politiką reikia išlaikyti išlaikyti dabartinius principus. E, mes turime ginti darbo vietas, tačiau e, ar e, reikia apsaugant tas darbo vietas dar labiau alinti ES teritorijas. Mes kalbame apie tai, kad e, turime e, kaip galima geriau išnaudoti savo e, žemės ūkio naudmenis. Who... Pone Latford, e, Pone Reding ne vienintelė kalba apie žemės ūkį. 2006 metų reforma žadėjo e, užtikrinti e, apsirūpinimą žaliavomis, tačiau taip e, neatsitiko. Ir turiu pasakyti, kad mano apygardoje e, tūkstančių darbo vietų yra kilęs pavojus. Sukraus e, perdirbėjai 2006 metais gavo 5 milijardus eurų paramos. Ir turiu pasakyti, kad pelnas yra gaunamas dabar dėl to, kad yra susikūrusi oligopolinė o rinka, o ne rinkos ekonomika. Ir kai kurios įmonės nesiplėtė taip, kaip turėjo, kai kurios iš jų e, kaltina dėl to e, komisiją, tačiau turiu pasakyti, kad importas e, iš įvairių šalių brangiai kainuoja, net ir tada, kai taikomos specialios priemonės. Ir turiu pasakyti, kad sąlygos yra nesažiningos ir dėl to uh, E, nukenčia vartotojai, o komisija ir toliau yra e, užsispyrusi ir nepalankiai nusiteikusi jų visų atžvilgių. Ponas Lozovič. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiama komisijos narė. Cukraus e, sektoriaus regl reglamentavimas žlugo. Mes dabar už, cikra, e, už cukrų mokame daug daugiau negu anksčiau. Daugelie valstybių narių cukraus sektorius sunaikintas. Cukrinių runkelių perdirbimas kai kur sustabdytas, ta pramonės šaka sunaikinta. Pavyzdžiui, Lenkija priversta per metus pirkti daugiau kaip 300 tūkstančių tonų, o komisija siūlo kaip tik priešingas priemonės liberalizuoti rinką. Noriu paklausti, ar komisija nenumato, kad šitos priemonės kaip tik sustiprins dominuojančių rinkos dalyvių padėtį ir pakenks mažiems rinkos dalyviams? Ar nenumato, kad iš to rinkoje atsiras tik dar didesnis šokas. Ar negeriau būtų nustatyti tam tikras ribas, o ne tęsti <clears throat> liberalizavimą? Ačiū. Toliau ponas Omarži. Ačiū, ponas, ponas pirmininkė. Komisarė, diskusijos vyksta apie cukraus sektorių. Noriu atkreipti dėmesį jūsų E, atkreipti jūsų dėmesį į labiausiai nutolusius regionus, kurie labiausiai nukentėjo nuo 2005 metų reformos, e, negauna, nenumatytos kompensacijos. Jūs tikr, tikriausiai žinote, kad e, cukraus augintojai yra labiausiai pažeidžiami atitinkamosiose salose ir kad reikėtų numatyti tam tikras specialias sąlygas e, reformuojant bendrą žemės ūkio politiką po 13 metų. Kreipiuosi į Europos parlamentą, žemės ūkio komitetą, į Europos komisiją atsižvelgti į ypatingą situaciją labiausiai nutolusiuose regionuose e, Reunione, e, Reunione iki 2005 metų buvo 13 cukros perdimo įmonių, dabar likę yra 2. Dėkuoju dabar ponas Nikolescu. Mulțumesc, domnule președinte. Problema sectorului zahărului este mult mai... Ačiū. Cukraus e, sektoriaus problemos daug gilesnės nei šios dienos diskusija. Tai ne tik cukranendrių cukraus sektoriaus problemos. Pavyzdžiui, Rumunija patenkina pati gamindama tik tai 20 procentų savo poreikių. Gamyba riboja kvotos. 20 procentų sudaro importuojamas cukra, cukranendrių cukrus. Rumunija patiria ir žaliavų tiekimo problemų ir sunkumų rinkoje. Kvotos tai griežti apribojimai taikomi žaliavoms, nėra jokių garantijų, kad bus apsirūpinta žaliavomis. žaliavomis. Komisija turėtų stengtis užtikrinti perdirbėjų vidutinės trukmės ir ilgalaikį išlikimą, turėtų sudaryti sąlygas jiems planuoti gamybą. Šiuo metu gamyklos neišnaudoja savo pajėgumų, negali dirbti rentabiliai. Reikia staigių priemonių, jei ES apskritai nori išlaikyti gyvą tą sektorių, nes kitai mums reikės importuoti visą savo cukrų. Pirmininkas jau vėlų, todėl pradėsime spontaniškas diskusijas. Pirmiausia, kalbės tie, kurie dar negavo progos pasisakyti. Trys nariai. Pirmiausia, Peter Jar. Ačiū pirmininkė. būtų idealu, jeigu būtų nustatytas rinkos organizavimas cukranendrių cukrų ir jeigu viskas vyktų taip, kaip sumanyta. Mūsų komiteto nuomonė tokia. Negalime garantuotai prognozuoti, kaip elgsis rinka. Ir todėl reikia pasilikti keletą kozirių reikia matyti tris ramščius, tris rytis - izogliukozė, cukranį cukrus ir cukrinių runkelių cukrus. Reikia priemonių, kurios tinkamai reglamentuotų šitas tris rytis, taip pat reglamentuotų importą. Komisija turėtų siekti, kad įsigalėtų daugiau stabilumo. Kvotų sistemos dabar nereikia. Ponas Paška. Ačiū. Kai kuriuose valstybėse narėse cukrus darosi e, retenybė. Spekulacijos vyksta, dėl to kainos milžiniškai išaugo. Vadinasi, 2006 reforma mm, buvo visiška nesėkmė uždaromos, pavyzdžiui, mano valstybė uždaromos visos gamyklos, tūkstančiai žmonių prarado darbą. Skubiai reikia taisyti padėtį, ištaisyti klaidingus praeities sprendimus. Naikinti tuos sprendimus, dėl kurių cukraus gamyba smuko Europoje. Komisija turėtų skatinti užimtumą augimą. Reikia pakeisti kvotų sistemą ir baigti šitą vidaus rinkoje vyraujančią diskriminaciją. Pone Basesku, dėkoju pirmininkė. E, cukraus sektoriaus reforma įvykta 6-7 metais parodė savo trūkumus. ES gamyba labai sumažėjo, daugelis valstybių narių pradėjo importuoti cukrų, o prieš E, keletą metų jos buvo grinosios eksportuotojos. Tarp tokių šalių yra Rumunija. Nebeįmanoma patenkinti vidaus paklausos, e, vid, esant atitinkam dabartiniams vidaus e, gamybos lygiams. Vykdant žemės ūkio politikos reformą reikia tai atsižvelgti reikia galvoti apie svartojimo ir gamy, lyg ir gamybos pajėgių, pajėgumus. E, taip pat reikia galvoti apie mm, atskiras kategorijas e, gamintojų. Pavyzdžiui, e, cukranendrių cukros gamintojai sunkiai apsirūpina žaliavomis. Jums norima pateikti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Sutinkate atsakyti klausimą, taip? Dėkuoju. Kadangi Rumunijoje suklostė labai rimta padėtis, panaši kaip ir situacija Portugalijoje, nebegalime laukti, kol bus įgyvendinta e, bendrusio žemės ūkio politikos reforma ir bus e, įvesta bendra, bendras rink, e, įvestas bendras rinkos organizavimas, nusigė tam tikrų laikinų priemonių. Pone Bazesku, pirmininkė, Aš nepasakiau, kad e, priimsiu klausimą iš kolegės. Labai atsiprašau, dabar labai vėlų ir aš jau esu labai pavargusi. Dėkuoju. Dabar komisarė Reding. Pirmininkė, diskusijos e, aiškiai parodė, kad e, yra takoskira tarp e, cukrinių runkelių perdirbėjų ir kitų e, cukros gamintojų e, reforma privertė įdėkti tam tikrus pokyčius, kartais jie buvo skausmingi Tie, kas skundžiasi šiandieną, turi suprasti, kad jiems dar reikia toliau keistis, kad reikia dalyvauti konkurencinėje kovoje, nes tai yra taisyklės, e, pagal kurias mes e, veikiame. Jeigu aš sakysiu, aš e, kalbu apie tai, kad komisija, parlamentas ir taryba tai užtikrina, o mes savo ruoštų imsimės visų priemonių, kad e, užtikrintume, jog ES pakankamai apsirūpintų cukrumi. 2005 e, e, metais importas padėjo 2,3 milijonais tomų, dabar iki, padidėjo importas, sudaro iki 3,1 milijono tonų. Dėkoju. Diskusijos baigtos, kitas posėdis vyks rytoj, rugsėjo 12 dieną, pradėsime darbą 9 val. ryte. Darbo tvarkė yra e, išspausdinta, taip pat jį patalpinta Europos parlamento e, tinklalapyje. E, posėdis stabdomas, visiems malonaus vakaro.